tarautų dėl jų patvirtinimo, tvirtiname protokolus. Dabar pranešimai. Vokietijos federacinės vyriausybės atstovai informavo apie Gabriel ir Breyer išrinkimą į parlamentą. Štauner dabar užims Kerner vietą ir Štajer Katarina Nosbrander vietą po įvykusių rinkimų ir pagal, pagal mūsų darbo tvarkos taisyklės minėti kolegai, kolego, minėti kolegos, tai yra Štauner nuo 30 spalio ir kiti kolegos nuo spalio 31 naujų pareigų ir dabar gali dalyvauti Europos parlamento veikloje. Jeigu niekas nebejoja dėl šitų parlamentarų įgaliojimų, kadangi nėra pateikta jokios prieštaraujančios e, informacijos, tai reiškia, kad minėti išrinkti kolegos jau nebegali vykdyti parlamento narių pareigų. Lenkijos atitinkamos institucijos perdavė informaciją dėl Čimanski imuniteto atšaukimo. Ir šitas prašymas buvo pateiktas atitinkamam komitetui. Per komitete yra gauta atitinkamų kolegų informacija, gauti sąrašai ir